Džiugiuosi, kad galėjau e, pirmininkauti pirmą kartą posėdėje naujojo kadencijoje. Dėkuoju visiems pasisakantiems, dėkuoju gerbiam komisijos nariui, kad buvo su mumis. Pirmininkas maloniai dėkuoja vertėjams, dėkuoju visiems techniniams darbuotojams, linkiu e, labos nakties ir baigiu posėdį.